atitinkamas dimensijas, kad jis galėtų atlaikyti tuos iššūkius, kurių, kurie mūsų laukia, ypač e, e, dabartinės finansinės ekonominės krizės metu. Ačiū, ponė Lavija. Balsuojama bus rytoj vidurdienį. Na, o dabar pereiname prie bendros diskusijos dėl kakavo sektoriaus. Pono Moreiros rekomendacija dėl tarptautinio kakavos susitarimo 2010 metais ir komisijos pareiškimas vaikų darbas kakavo sektoriui. Taigi, ponė Morėra, jums keturios minutės. Obrigado, senor prezident. Cabme de fact. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, turiu garbės e, pradėti diskusijas dėl dviejų susijusių temų. Viena vertus dėl tarptautinio 2010 metų kakavos susitarimo, dėl kurio reikia parlamento pritarimo. Ir kita vertus taip pat dėl rezoliucijos, dėl vaikų darbo naudojimo kakavos sektoriuje. Esu Tartutinės priekybos komiteto pranešėja, pranešėjas sustarimo klausimų ir taip pat esu e, rezoliucijos teikiamos to paties komiteto autorius. Dėl pirmo aspekto komitetas vienbalsiai siūlo parlamentui suteikti įgaliojimus e, tarybai pasirašyti sustarimą dėl 2010 metų tarptautinio kakavos sustarimo ir tai rekomenduojama jau padaryti vien dėl to, kad bus padidinami pajėgumai kakavos sektoriaus Taip pat sustarimas e, teikia daugiau aiškumo ir skaidrumo dėl to, kaip pati organizacija veikia, yra įtraukiami socialinės e, visuomenės atstovai organizacijos darbą ir taip pat sustarime numatytos nuostatos ar naujos nuostatos dėl gerų darbo santykių užtikrinimo ir tvaraus kakavos sektoriaus plėt, tvarios kakavos sektoriaus plėtros. Yra taip pat orientuojamasi į plačiai pripažintus um, darbo santykių principus, pavyzdžiui, tarptautinės darbo organizacijos kontekste yra raginama kurti tvarų kakavos um, ūkio sektorių ir siekti atitinkamų tikslų. ES yra viena pagrindinių kakavos importuotojų Taigi turi prisijimti ir atsakomybę už tai, kad e, kakava būtų, būtų Kakavos. teikiama <laughs> tvariu būdu. Toliau dar kas pasakytina dėl rezoliucijos. Vaikų darbo naudojimas kakavos plantacijose yra vis dar rimta e, problema ir negalima išleisti juos iš akių. Dėl to aš siūliau ir taip pat komitetas pritarė minčiai, jog reikėtų dar ir papildomos rezoliucijos, kurią mes pareikštumėm nerimą dėl to, kad vis dar naudojamas vaikų darbas kakavos plantacijose. Tiek vartotojai, tiek gamintojai turėtų um, įsisamoninti šios problematikos e, sudėtingumą Ir reikėtų priminti ir tai, kad e, yra norma bendradarbiauti su įvairiomis e, nevyriausybinėmis organizacijomis e, ir kitomis organizacijomis, norint sumažinti vaikų darbo problemą. Bet dar ne viskas padaryta, dar daug reikia nuveikti. vis dar daug vaikų dirba kakavos plantacijose ir susiduria su įvairiomis grėsmėmis sveikatai. Nėra jokių konkrečių statistinių duomen, duomenų apie tai, bet manoma, kad skaičiai sviruoja nuo 10 tūkstančių iki, šimto, iki 100 tūkstančių um, vaikų, kurie dirba kakavos plantacijose. Taigi reikia kovoti ypatingai su pačia, pačiomis um, sunkiausiamis, blogiausiamis vaikų darbo formomis. Reikia ieškoti būdų, kaip spręsti šias problemą, jungiant įvairias suinteresuotasias šalis, sprendimų prieimėjus ir, prieimėjus ir be abejo ES institucijas. Noriu dar kartą e, priminti mūsų ketinimą teikti rezoliuciją ir taip pat e, tai, jog norime sužinoti iš komisijos, kaip e, jį ketina reaguoti į susidariusią situaciją. Ačiū, dabar komisijos narys Piebalks. Uh, like uh, to start... Gerbiami parlamento nariai, pirmiausia noriu padėkoti ponui Moreirai ir Tarptautinės priekybos komitetui už uh, šio parlamento pasiūlymą pritarti e, uh, išvedoms dėl tarptautinio susitarimo kakavos rytyje. Europos komisija mano, kad naujas susitarimas yra geras pagrindas tarptautiniam bendradarbiavimui pasaulio kakavos sektorėje skatinti. Jis prisidės prie tarptautinės kakavos ekonomikos stiprinimo. Šis susitarimas, susitarimas e, suteiks e, galimybės rinkoms e, nustatyti teisingas kainas ir vartotojams, ir gamintojams. Be to, tai užtikrins subalansuotą ekonominę naudą ir skatins tvarę ekonomikos raidą. Visą tai yra nepaprastai svarbu kakavą gaminančioms valstybėms. Daugeliu atveju tos šalys yra besivystančios. Kaip didžiausia kakavos vartotoja pasaulyje, ES turi apsimti aiškę atsakomybę ir vaidmenį, skatinant e, sąžiningos kakavos prekybos raidą tose šalyse. Galvodami ta, apie tą atsakomybę mes pripažįstame, kad vaikų darbo klausimas yra vienas iš rimčiausių problemų. Kontroversiškumas glūdi tame, kad e, mūsų akimis vaikų darbas yra pasibaisėtinas reiškinys, o kitose tradicijose tai yra priimtina. Tačiau mes e, e, pasaulio kakavos fonde ir kitose organizacijose tardamiesi E, nusprendėme, kad susitarimas dėl vaikų darbo šiame sektoriuje yra labai svarbus ir reikalingas. Šiuo klausimu galėtume nueiti dar toliau, sakydami, kad vaikų darbo klausimas e, apsiribu, neapsiriboja tik akavo sektoriumi. Deja, ši problema aktuali beveik visose e, besivystančiose šalise, kurios mūsų partnerės yra. Kaip žinote, vaikų teisės yra numatytos pagrindinių teisų hartijoje vienas mūsų prioritetų tas teisės ginti ir jas propaguoti. Europos komisija yra tvirtai pasiryžusi šio tikslo siekti. Europos Sąjunga ir toliau aktyviai dalyvauja e, naikinant blogiausias vaikų darbo formas pasaulyje. Mes turime užtikrinti, kad vaikų e, E, švietimas nenukentėtų dėl to, kad e, vaikai turi dirbti ir kad vaikų fizinė ir emocinė raida dėl to nenukentėtų taip pat. Tarptautiniu mastu pagal Junktinių tautų e, vaiko teisų konvencijos 32 straipsnį vaikams yra numatyta teisė būti apsaugotiems nuo ekonominio išnaudojimo ir vaikų darbo. Tačiau Europos komisija yra daug kartų pareiškusi didelį apgailestavimą, kad nepasiant tarptautinės bendruomenės pastangų, įskaitant ir beveik visų pasaulio šalių e, ratifikuota Tartautinės darbo organizacijos 182 konvencija, pagal kurią reikalavimą tokią praktiką išnaikinti. Vis daugiau vaikų e, turi e, dirbti taip, kaip apibriešta jungtinių tautų vaikų E, dokumentuose, vaikų darbą apibrėžiančiuose dokumentuose. 124 e, milijonai vaikų e, dirba, o pietinėje Afrikos pusėje beveik 30 procentų vaikų dirba. Mes e, suprantame, kad tą temą reikia dar daug diskutuoti, tol aš e, labai sveikinu pono Moreiros ir kitų parlamento narių dėmesį šiam klausimui. Tačiau supraskime, kad ši tema yra sudėtinga. Besivystančiose šalise, ypač kakavo sektoriuje, vaikų darbo klausimas negali būti svarstomas e, atskirai, be konteksto. Mes turime uh, holistiškai spręsti visas problemas, uh, E, susijusias su pagrindinėmis priežastimis, tai yra skurdu. Dėl to vaikams reikia dirbti ir net vaikai yra parduodami darbo, tik, e, darbo labui, tam, kad jie dirbtų. Kaip e, pripažįstame tarptautiniu mastu, 90 procentų E, Afrikoje dirbančių vaikų e, tai daro, nes e, jų šeimos susiduria su labai dideliais ekonominiais sunkumais. Neretai jų namai yra 40 km nuo, ar daugiau nuo darbo vietos. Infrastruktūros sunkumų tose šalise yra be galo daug. Mes turime suprasti, kad kad padėtume bendruomenėms sukurti sąlygas, pagerinti tų vaikų gyvenimą, Europos komisija per pagalbos besvystančiom šalims politiką e, tam skiria labai daug dėmesio. Europos Sąjunga 2010 m. Europos komisijos darbinėme dokumente dėl vaikų darbo ir 2010 m. birželio tarybos išvadose kalbėjo apie tai. Politikos nuseklumas ir koordinavimas yra pagrindiniai šios veiklos elementai. Galvodami tai, apie tai mes jau sukūrėme koordinuotą ES požiūrį ir dirbame kartu su kitomis susijusiamis tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis. Mes turime padėti vakarų Afrikos valstybėms pačioms išspręsti tas problemas. Mes turime bendradarbiauti su jomis gernant infrastruktūrą ir ūkininkavimo sąlygas. Taip galime numatyti e, geresnį rinkos organizavimą ir darbo tikrinimo sistemas. Baigdamas aš galiu pasakyti, kad va, tvirtai susitikinęs, jog vaiko vieta yra mokykloje, o ne laukuose ar gamyklose. Skurdo išnaikinimas ir švietimo užtikrinimas yra pagrindinis tikslas, kurio mes siekime. Taip mes galėsime sunaikinti pagrindinę vaikų darbo Afrikoje ir visose besinčiose šalise priežastį. Todėl aš esu labai dėkingas Europos parlamentui už tai, kad dar kartą buvo iškeltas šis nepaprastai svarbus klausimas. Ir kaip visuomet Europos komisija e, savo darbe skirs dėmesio šiai problemai. Ačiū. Ačiū komisijos nariui ir dabar EPP frakcijos vardu pusantros minutės kalbės ponia Karstinė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pranešėjui savo frakcijos kolegų vardu padėkoti už puikų pranešimą. Man atrodo, taip pat ir dėl rezoliucijos pavyko puikiai sutarti, rasti gerą kompromisą tarptautinis kakavos sustarimas bus tikrai žingsnis geresnio bendradarbiavimo e, link tarp šalių gamintojų ir šalių vartotojų. Planavimo tikrumas ir aiškumas bus numatytas, tai pastarnaus e, šeimoms dirbančioms kakavos sektoriaus rytyje, taip pat yra kalbama apie vaikų darbo problemą. Visa tai yra dalykai, kurie padės gerinti padėtį kakavos sektoriuje ir kurti tvarų kakavos ūkį. Kaip jau minėjau, kova su išnaudojamu vaikų darbu yra jau nekarta e, aptarta ir čia pavyko susitarti dėl labai svarbių kai kurių dalykų, pavyzdžiui, dėl vaikų darbo apibriešties, nes nebūtinai bet kuris vaikų atliekamas darbas yra ir išnaudojimo pobūdžio. Ir visa, visas tas problemiškumas taip pat atspindi ir šalių gamintojų situacijoje. Neretai e, šeimos e, dirba ar smulkus augintojai kulti, kultivuoja E, kakavos auginimą ir reikia atkreipti dėmesį į grėsmę, su kuria susiduria e, tų šeimų vaikai dirbdami kakavos plantacijose. Mm. Manome, kad į nerimą ir įvairius nuogastavimus parlamento narių tinkamai atsižvelgta ir rezoliucijoje, ir pranešime. Taigi dėkoju pranešėjų už puikų darbą komitete ir manau, kad ir plenarinė sesija parems šį pranešimą. Ačiū poniai Köstinga, Dabar SRD frakcijos vardu, ponia Badijai Kučet. Señorías, en primer lugar quiero felicitar al señor Moreira por su excelente trabajo. Ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu pasveikinti poną Moreirą, puikiai padirbėjus, rengiant rezoliuciją ir e, nuomonę dėl e, tarptautinio sustarimo. Šis sustarimas, dėl kurio balsuosime rytoj, aišku, numato priemonės, kurios pagerins situaciją E, jis padės e, pagerinti gamintojų ekonomiką, numatys tam tikras priemonės vartotojams ir taip pat aplinkos priemonės ir socialinės priemonės. Manau, kad e, daugiausia reikėtų dėmesio skirti rezoliucijai, dėl kurios balsuosime rytoj. Pats faktas, kad daugiausia dėmesio skiriama vaikų darbo panaikinimui, yra labai svarbus žingsnis Ir kaip sakė komisijos narys, daugelį, daug laiko mes kovojame su šiuo reiškiniu, tačiau komisijos teikiami e, duomenys, tai yra 120 milijonų dirbančių vaikų pasaulyje, nėra labai padrasnantis. Aišku, kad ši kova yra sudėtinga ir ją reikia kovoti keliais frontais. Na ir mano nuomonė, reikia daugiau dėmesio skirti trims rytims. Pirmiausia, būtiniausia, reikia ratifikuoti e, Junktinių uh, tautų konvenciją dėl vaikų teisų visose valstybėse. Na ir svarbu yra siekti pažangos moksliniuose tyrimuose ir vystymėsi, kad uh, kakavos e, gamybos technologija leistų išvengti vaikų darbo. Na ir Trečias dalykas yra standartai dėl e, produktų atsakamumo. Aš tikiuosi, kad komisija dar šios klausimus pastudijuos ir e, mielai išklausysime jos nuomonės vėliau. Ačiū, ponia Badėja. Tikiuosi, kad džiaugiatės, kad e, esate patenkinta, kad panaudojusi papildomą minutę. Daugiau manęs jokių malonių neprašykite. Ačiū ir toliau Aldė vardu, panas Rinaldi, dvi minutės. Ačiū pirmininkė komisarė, ponios ir ponai. Kakavos rinka yra pasmerkta, buvo nuo, nuo pat pradžių. Francesco Carleti, vienas pirmųjų prekybinių 14 amžiaus pabaigoje pradėjęs prekiauti kakava e, savo laivais. E, E, tai buvo vergų rinka ir e, nežmoniškumas išlieka kakavos rinkoje ir, da, ir dabar. Daugiausia kakavos išgaunama e, Ganoje ir Dramblio kalo, kalo krante, kur vergiškomis sąlygomis išnaudojami vaikai, atimami ir atimti iš šeimų ir uždaryti sandėliuose. Praėjusią savaitę Aš susitikau Afrikoje su nevyriausybinės organizacijos pirmininku, organizacijos, kuri kovoja su vaikų darbu kavos plantacijose. Tos organizacijos pirmininko žmona taip pat padeda jam ir dirba kovodamas su šiuo reiškiniu. Tačiau mums reikia perėti nuo oficialių pasmerkimų ar e, savanoriškų organizacijų darbo. Mums reikia perėti prie rinkos, kuri ne, perti prie rinkos, kuri nenaudotų vaikų darbo. Na, o šis susitarimas ir man malonu, kad pirmininkas Moreira parengė nuomonę dėl jo. E, šis susitarimas daro visą šią rinką skaidresnę. ES turi daugiausia balsų tarptautinio kakavos organizacijoje ir turi atsakomybę tai, greitai taikyti susitarimą kad e, šio e, gardėsio gamyba būtų e, protingesnė ir sveikesnė. Tačiau reikia galvoti ne tik apie pasiūlos pusę, reikia sažinties prekybos ir vartotojų pusėje reikia užtikrinti tinkamas kainas, kad augintojai galėtų dirbti be vaikų išnaudojimo. Ačiū, ponia Rinaldi. Žaliuoju vardu, ponas Stas, vieną minutę. E, Pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Ką tik buvo paminėta pasaulinio masto e, kakavos gamyba. 80 procentų pasaulio kakavos produkcijos yra importuojama į Europos Sąjungą ir didelė dalis jos ateina iš Vakarų Afrikos. Ką tik buvo pasakyta, kad Vakarų Afrikoje vaikų darbo mastai yra siaubingi. Mums turėtų tekti labai didelė atsakomybė už vaikų darbo išnaikinimą ir ekonominė ir socialinė atsakomybė. Labai gerai, kad šioje diskusijoje kalbame apie vaikų darbą. Pono Moreiros rezoliucija yra gera. Joje sutelkiamas dėmesys į vieną iš dviejų būdų vaikų darbui panaikinti, sustabdyti. Vienas iš būdų yra skatinti daugiau koordinavimą ir keitimosi patirtimi, kad gamintojai dirbtų efektyviau ir padėtų sukurti platinimo sektorių naikinantį vaikų darbą. Tačiau antrasis būdas leistų užtikrinti, kad bus sukurtos geros kainos. Bet koks tartautinis susitarimas dėl kakavos turėtų e, būti orientuotas į gerų kainų nustatymą. E, žiūrėkime faktams į akis. Jeigu bus nustatyta teisinga šokolado kaina, gamintojai galės uždirbti pinigus. Jeigu taip nebus, prasidės skurdas. Dėl skurdo vaikų darbas e, atsiranda neišvengiamai. Todėl mes turime užtikrinti, kad būtų nustatytos teisingos kainos. Tai yra diskusijos esmė. Ačiū, ponė Stas. Pona Šolts, vieną minutę. Kinderarbeit sind die Eckpunkte der Debatte. Pagrindiniai aspektai pranešime ir rezoliucijoje yra kova su um, vaikų darbu ir su to susijusiomis problemomis. Vis dėlto Tartutinės prekybos komitete vyko tikrai um, netinkamo pobūdžio diskusija dėl to, ar reikėtų Mm, pas, pasmerti tik tai priverstinio pobūdžio vaikų darbą ar kalbėti apie tokį, koks minimas Junktinių tautų konvencijos kontekste. Aš manau, kad tas klaidas reikia ištaisyti. Pone um, Sterdi, jūsų mm, konstatuojamo, pasiūlyta konstatuojamoji dalis E iš tikrųjų tik tai um, sumenkina problemos uh, esmę. Man atrodo, kad reikėtų išbraukti tą konstatuojamą dalį. Ir, uh, kolegė Köstinger, kalbėjusi apie P frakcijos vardu, noriu Jums pasakyti, kad D konstatuojamoji dalis numato um, atkreipimą, at, dėmesio atkreipimą į vaikų pardavinėjimo kakavos sektoriuje e, sritį. E, iš tiesų, realybė yra tokia, galima sužinoti įvairių faktų iš dokumentinių filmų. Vaikas kakavos sektoriuje kainuoja e, tam tikrą sumą, tai yra 230 eurų. Daugybė vaikų dirba kakavos sektoriuje, kurie neturi jokių giminių, yra našlaičiai. Kita karta, kai um, mėgausitės šokolado plitele, e, prisiminkite tuos vaikus, kurie turėjo dėl jos dirbti. Negalime jų pamiršti. Ačiū, ponė Šolts. Toliau viena minutė skiriama neprisijungusių prie frakcijų vardu kalbančiam ponui Melceriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Spaudimas kakavos sektoriui yra daromas ir kaina kakavos ir šokolado didėja. O tuo, tuo metu paklausa Azijoje, pavyzdžiui, e, labai smarkiai auga. Ir susidurime su paklausos ir pasiūlos netitikimais. Dėl dramblio kaulo uh, E, kranto vyriausybės didėjančios įtakos e, dar labiau gilėja problemos. Ten vykdoma žemės ūkio reforma lėmė, kad 2012-2013 e, metų derlius jau yra parduotas slaptais susitarimais. Visa tai susiję su milijonais viet, darbo vietų šokolado gamybos sektoriuje. Darbo sąlygos yra tikrai nežmoniškos. Ir jeigu ES kalba apie veiksmus, šioje srityje. Reiktų tą daryti ne tik surašant gražius, gražiai skambančius teiginius, teiginius popieriuje. Reikia imtis pagaliau rimtų veiksmų ir kalbėti apie e, sertifikuotą kakavos auginimą. Ačiū, ponė Mölceri. Dabar kiti pasisakantieji pusantros minutės ponui Kaspariai. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos, aš manau, kad ir šis pranešimas ir diskusija parodė, kad susidurėm su dilema. Viena vertus smerkėme vaikų darbą ir aš pats, būdamas keturių vaikų tėvas, e, sunkiai galiu įsivaizduoti, ką turi iškesti kitų vaikai tam, kad e, mano vaikai ryte galėtų išgerti podelį kakavos. Kita vertus, negalime neikti ir to, kad turime pasiekti tai, kad šalis vis dėlto būtų pajėgios numatyti minimalius standartus, finansuoti švietimą, kurti socialinės apsaugos sistemas. Ir dilema yra ta, kad jeigu neprekiausime su tomis šalimis, tuomet e, neužtikrinsime atitinkamo finansavimo srautojoms. Ir kita vertus, galime susidurti su ta situacija, kuri yra mums e, neprimtina, nes e, bus naudojamas vaikų darbas prekiaujant su mumis. Džiugu, kad e, yra daug dėmesio skiriama šioms problemoms spręsti. Aš manau, susitarimas naujasis pasirašomas e, tikrai yra tinkamai suformuluotas. Mes užsimename apie svarbiausias problemas ir nesakome, jog visiškai neprekiausime, jeigu tos problemos nebus sprendžiamos, bet stengsimės bendromis jėgomis e, numatyti darbų tvarkarašius ir įvairius veiksmus, leidžiančius išsple, išspręsti problemas taip, kad rame sąžinė būtų galima mėgautis šokolado plytele ar kakavos podeliu ir pasirūpinti vaikais tose šalyse. Kaspari, minu... Ačiū, ponė. Ačiū, ponė Kaspari. Toliau panas Susta vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, komisijos nariai. Susitarimo tikslai e, puikus, todėl susitarimą reikėtų priimti, tačiau nepamirškime, kokių rimtų socialinių problemų iškyla. Prekyba reikalauja, kad išauktų gamybos e, kokybė, bet dėl to turi būti sukurtos geresnės ekonominės ir gyvenimo sąlygos 5,5 milijonų smulkių ūkininkų ir 14 milijonų darbininkų dirbančių kakavos gamybos sektoriuje. ES yra pagrindinė šokolado gamintoje pasaulyje, todėl mes turėtume skatinti tas valstybės narės, kad jos įsipareigotų nenaudoti vaikų darbo. Mums reikia sukurti tvarę ir sąžiningą prekybos grandinę, todėl šis sustarimas nusipelno mūsų pritarimo. Ačiū, ponė Susta. Ponas Kūtaš vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Anot UNICEF apie 158 milijonų vaikų nuo 5 iki 14 metų amžiaus dirba, vienas iš šešių vaikų pasaulio lygių. Milijonai vaikų dirba sąlygomis, kurios kelia grėsmę jų sveikatai, nes jie turi e, dirbti su nuodingomis medžiagomis. E, Vieno vakarų Afrikoje yra daugiau negu šimtas tūkstančių vaikų, kurie dirba sudėtingomis sąlygomis kakavos laikose, laukuose. Dešimt tūkstančių iš jų yra parduoti darbui. E, kakavos gamintojai e, susiduria su dėliais ekonominiais sunkumais, todėl ūkininkai yra skatinami vaikus versi dirbti, dėl to vaikai nebegali mokytis. Galimybė mokytis yra pamatinė sąlyga skurdui mažinti ir užkirsti kelią vaikų išnaudojimui. ES turi reikalingas priemonės nepersik, persikoti valstybės, kurios naudoja vaikų darbą. Ir prisiminkime, kad pagal bendrąją e, lengvatinių tarifų sistemą tos valstybės gauna tam tikrų nuolaidų, kalbėtojas nutraukiamas. Ponas Martin. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti, aš norėčiau paremti tarptautinį sustarimą dėl kakavos. Manau, kad jis bus naudingas e, užtikrinant socialinį ir ekologinį stabilumą e, kakavos pramonėje. Tačiau taip pat noriu išreikšti didelį susirūpinimą dėl vaikų darbo šiame sektoriuje. Kalbėkime aiškiai, atsakomybė už šios problemos sprendimą nepriklauso Europos parlamentui, nepriklauso Europos vartotojams, ji atitenka pačiai kakavos pramoniai. Per pastaruosius dešimt metų kakavos pramonė 700 milijardų eurų uždirbo. Tai yra fenomenali suma. Ir 0,0075 procentų buvo skirta darbuotojų sąlygoms pagerinti. E, pramonė turi būti atsakinga už kvalifikacijos sukūrimą, už vaikų mokymą. Taip pat pramonė turi būti atsakinga už darbo sąlygų sukūrimą, kad darbuotojų sveikata būtų apsaugota. Nors aš sveikinu šį susitarimą, geriausias būdas būtų mums e, iš tų valstybių, tas valstybės spausti, kuriant subalansuotą prekybos sistemą. Ačiū toliau. E, spontaniškų pasisakymų sistema, ponia Angelili, bet jos nėra salėje. Todėl ponas Mikolašik dabar gali pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Kakava gaminama 80 milijonų kvadratinių metrų ir daugelis valstybių e, yra toje teritorijoje. Pajamas e, iš šios sektoriaus gauna 50 milijonų gyventojų visame pasaulyje. Todėl turime sukurti geresnę teisinę sistemą, užtikrinančią geresnės darbo sąlygas visoje grandinėje, nuo gamintojo iki vartotojo. kad kavos priekyba turi būti pagrista sąžiningomis sąlygomis ir socialinė bei ekolo, socialiniais bei ekologiniais standartais. Todėl aš esu įsitikinęs, kad jeigu nustatytume teisingas kainas, mes padėtume išspręsti daugelį problemų, apie kurias šiandien kalbėjome, įskaitant ir vaikų darbo problemą. Ačiū. Pone Meisner. Danke, prezident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šokoladas ir kakava e, yra produktai, kuriuos mėgsta ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Ir jeigu pagalvosime, kad štai dabar gal esame Strasbūrė, bet kai dirbame Bruselėje, vos ne šokolado sostinėje, tikrai mielai perkame šokoladą ir kakavą ir tikriausiai net nesusimastome, kokiamis sąlygomis buvo pagaminti tie produktai. Ir man atrodo, kad diskusijos metu tikrai jau paaiškėjo, kad turime skirti dėmesio um, vaikų darbo problemai. Nes kad galėtume importuoti kakavą, e, pasirodo, e, turime remtis vaikų darbu. Ir net nebūtinai reikia kalbėti apie tai, ar priversti tie vaikai dirbti ar ne, bet reikia pirmiausia kreipti dėmesį į sveikatos priežiūros aspektus, nes vaikų darbo sąlygos yra tikrai labai grėsmingos. Ir turime užkirsti tam kelią, turime padaryti viską, kad šalis kaip Gana arba Dramblio kaulo krantas gautų vystomąją paramą joms skiriamą, kad galėtų užtikrinti geresnės sąlygas šalyje kakavo sektorioje dirbantiems e, žmonėms. Labai džiugu, jog egzistuoja platus sutarimas tuo atžvilgiu Europos parlamente. Dėkoju, poniai Maisner. Dabar žodis komisijos nariai, ponui Piebalks. Pone pirmininkė, manau, kad e, požiūriai tikrai sutampa tas išaiškėjo šios diskusijos metu. Kakava yra puikus produktas ir jeigu pagalvosime apie dramblio kaulo krantą, apie tokią šalį, um, sudaro labai didelę ekonomikos dalį prekybą, būtent kakava. Ir taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kad pramonė turėtų būti atsakinga um, už tai, kad um, sektorius toliau būtų plėtojamas tvariai. Reikia pabrėžti ir tai, jog kova su skurdu minėtume tam pačiam kontekste Nesvarbu, ar su tuo būtų susijusi Gana, ar Dramblio kaulo krantas, ar kuri kita Afrikos valstybė. Bet apie problemas reikia kalbėti, ypač jeigu e, galvosime apie vaikų darbą. Europos Sąjunga e, vykdo lobistinės kampanijas skirtas tam, kad būtų pasirašyta 182 konvencija dėl draud, vaikų darbo draudimo ir kad būtų pasirašyti papildomi pro, protokolai dėl vaikų darbo susijęs su šia konvencija. Jau buvo ir praeitie daugelį dokumentų paminėtas e, šis ES prioritetas. Ir tai yra labai svarbus dalykas, nes visi partneriai, su kuriais palaikome ryšį, turėtų kreipti dėmesį į tuos dalykus ir pačios šalis turėtų įvertinti tai kaip savo prioritetą. Komisija taip pat yra parengusi gairės dėl e, socialiai atsakingų viešųjų pirkimų, kur taip pat yra kreipiamas dėmesys į darbo praktiką įvairią. Yra vykdomos įvairios programos ir projektai vystomosios paramos kontekste ir kai kurios programos konkrečiai yra nukreiptos į kovą su vaikų darbu. Mm, pavyzdžiui, 40 milijonų vertės konkretus projektas e, įgyvendinamas daugelį AKR regiono šalių. Ir praėjusiais metais buvo pateikta įvairių dar pasiūlymų mm, dėl papildomų investicijų šias programas. Jeigu kalbėsime apie kakavos sektorių, yra numatyta paramos programa mm, vystomosios paramos fondo kontekste ir yra daug dėmesio skiriama Ganos problemoms, o taip pat komisija yra rimtai įsipareigojusi taikyti tinkamą praktiką kakavos sektoriuje, kad būtų atsižvelgiama į žmogaus teisės, į socialinę įmonių atsakomybę ir kitus dalykus. Turint omenyje e, tai, kad į vaikų darbo problemas e, kakavos šalyse kakavos gamintojose e, negalima žvelgti izoliuotai, su to yra susiję daug dalykų. E, reikia kreipti dėmesį į darbo sąlygų gerinimą ir komisija tikrai stengiasi užtikrinti produktų atsekamumą e, ir tuos, kad būtų galima identifikuoti tuos produktus, kurie buvo pagaminti naudojant vaikų darbą. Ačiū komisijos nariui. Ir dabar Ponas Moreira tars paskutinį žodį. Eh, Pone pirmininkė, dėkoju visiems kalbėjusiems šioje diskusijoje, ypač komisijos nariui. Dėkoju komisijai už jos atsidavimą kovojant su vaikų darbu. Tai yra tinkamas požiūris. Mes norime jūsų atsidavimų tikėti ir turime panaudoti savo politinę jėgą, kad įgyvendintume tarptautinės darbo organizacijos susitarimus dėl vaikų darbo. Be to turime panaudoti vystimos paramos programas tam, kad e, kavos braunė taptų tvare. Na ir trečia, turime rimtai galvoti apie vertinti e, atsakomumo idėją kakavos atžvilgių, kad būtų galima, galima taikyti kakavai ženklinimą, kuris, kuris sakytų, kad e, tokia kava pagaminta nenaudojant vaikų darbo. Taip mes sustiprintume e, šią sritį. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, būtų tai, kad kai kalbame apie ES traktinius prekybos susitarimus ir prekybos santykius, ekonominės partnerystės su, susitarimus su AKR šalėmis. Tuomet, kai deramės su kakavos gamintojams, šią temą turi būti įtraukta. ES turi įvairiausių metodų, kurios turi panaudoti visapusiškai skaitant e, tą priemonę, kurios turėtume nepamiršti. Tai yra įmonių socialinės atsakomybės, ką komisijos narys paminėjo taip pat. Manau, kad tai taip pat yra svarbu, nes kakavos sektorėje daugiausia dirba Europos bendrovės. Ir mes atrodysime labai negerai, jeigu nepriversime jų atlikti savo vaidmens, kovojant su šia rykšte. Ačiū komisarui. Äh, mm, kartu su pranešėjų štai dabar galime, kartu su pranešėjų žodžiu, štai galime baigti debatus dėl kakavos sektoriaus. Buvo pateiktas e, rezoliucijos projektas ir bendrosios diskusijos pateikus rezoliucijos projektą. Mm, yra baigiamos. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tarybos, pareiš... Tarybos ir komisijos pareiškimas.